vienybėje. Manau, kad gyvename demokratijos sąlygomis ir esu įsitikinęs, kad nereikia vieni kitiems aiškinti, vieni kitiems teikti, pamokų tokių teikti, kai patys savo namuose dar nesame susitvarkę. Ačiū, dabar ponas Lopes Agyla. Gracias,